kūrė labai tvirtą e, stebėsinos ir veiksmų gyvendinimo mechanizmą. Jame taip pat Mes taip pat manome, kad mums reikia, kad būtų rengiami konkretesni veiksmų planai, kurie būtų susiję su vietos likmenių gyvendinamais projektais ir programomis. Stebėsinos ir vertinimo programos būtų nereikalingos, jei, jei stebėsinė būtų vykdoma nacionaliniu lygmeniu. Nacionaliniuose veiksmų planuose turėtų būti nurodyti tikslai ir jie turėtų būti nustatomi pagal pagrindinį didesnį, platesnį sistemą. Mes siekime, kad visi žodžiai taptų realybę ir to siekime įvairiais būtais. Pirmiausia, dirbame su nevyriausybinėmis e, organizacijomis ir vietos organizacijomis tam, kad jos suprastų, su kokiais sunkumais susiduria Romai. Mes taip pat uh, stebime padėti atskiriuose vietose, ypač tose vietose, kur e, gyvena daug Romų. Mes, e, pirmininkas nutraukė kalbėtoje, aš tikriausiai turėjau pasakyti anksčiau, kad e, Mes turime dar šešis kalbėtojus, o 12 val. turėsime pradėti balsuoti. Ir mes negalime balsavimo atidėti privalome pradėti balsuoti balsu, kadangi nemažai komiteto narių atvyks būtent 12 val. tam, kad galėtų balsuoti. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų atsižvelgti į tai ir gal jūs galėtumėte šiek tiek sutrumpinti savo pranešimą. O tiems komiteto nariams, kurie ketina kalbėti, aš norėčiau priminti jums, kad jūs taip pat turėtumėt kalbėti trumpai. Kalbėtojai, dėkuoju, ponė pirmininkė, dar porą minučių, jau beveik baigiau. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes tengiamės įrodyti, kad e, keisti situaciją yra įmanoma, pasiekti tikslų yra įmanoma ir kad e, jei bus vykdyta Romų integracija, tai bus naudinga mūsų visuomeniai. Ir aš manau, kad mes žengėme teisingų kelių, ne tik mūsų programa, bet ir visi, kas dalyvavo šiame tyrime. Ir tikiuosi, kad po keliarių metų mes galėsime su pasididžiavimu prisiminti šias dienas ir džiaugtis tuo, ką mes padarėme. The... Ačiū. Dabar perim prie kitų svečių, ponė mano Mavanova, Pasaulio banko atstovė. Turėkite galvoje, kad turite tik tai penkias minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, gerbiami svečiai, man irgi didelė garbė dalyvauti šiame posėdyje ir Pasaulio bankui dalyvauti šioje veikloje. Kaip anksčiau kalbėjusi kolegė sakė, kad šita veikla būtent buvo inicijuota Europos parlamento e, regionės plėtros komiteto prisidėjo rinkdama geriausią praktiką ir kitus duomenys susijusius su Romais. Kiti kolegos kalbės apie duomenys, o aš pakalbėsiu tik apie tai, ką mes išmokome, ką galime pasimti kaip, kaip patirtį, kaip pačią geriausią patirtį. Pirmiausiai e, abu e, tyrimai parodė, kokie duomenys yra svarbus, ypač ten, kur e, turėjome labai, e, kur neturėjome duomenų ir dabar e, krizės laikotarpiu ypatingai matome, mm, kaip tai svarbu, nes matome, kad diskriminacija, žmogaus teisų trūkumas ir skurdas yra labai susiję. Kitas punktas, mes gavome labai šokiruojančią statistiką. Kolega iš paprinteisų agentūros apie tai kalbėjęs. Žinoma, ne apie, visas, ne apie visą statistiką, nes reikėtų dviejų dienų. Jūs patys turite dokumentus, galite pasiskaityti, mes atsiusime ir daugiau, bet per, po kelių minučių jūs esmę sužinosite. Europos parlamento tyrimai tyrė vaikų švietimą, apie tai kalbės kolega iš Pasaulio banko, apie tai komisijos komunikate irgi yra rašoma, komisijos komunikate, kuris buvo patvirtas pritą savaitę. E, viena išmokta pamoka, apie kurią nepakankamai ten kalbama, yra būtent tai, kad vienas iš tikslų šios programos buvo paskolos, kaip mikropaskolos labai svarbios Romo šeimoms, Romų šeimoms. Ir mes e, pamatėme, kad tas mikro kreditas yra prieinamas tik tai e, labai nedideliai Romų e, bendruomenės daliai, o poreikiai yra daug didesni. Didžioji dalis marginalizuotų Romų bendruomenių panašios į Afrikos, Latino Amerikos, Azijos labai skurdžiai gyvenančias bendruomenės, toli gražu ne, yra tam situacija netokia, kokia turėtų būti. Mes surinkome statistiką, žinome, kaip gyvena Romai ir pamatėme, kad yra labai svarbių um, priemonių. Tai yra labai svarbi priemonė kurti ir tobulinti politiką ir priemonėm. Nes dažnai mes vadovavomės įsitikinimais, prietarais, o ne tikrovė. Ir dabar mes š staiga, staiga atsiradom tokioje situacijoje, kur tokia paslaptinga bendruomenė, kurios niekas nesupranta, staiga mes turime duomenų, mes geriau į, e, įsigiliname, kaip jie gyvena, ar jie gauna švietimą ir taip toliau. Ir tada galime kurti tam konkrečias priemonės ir tai yra tikrai labai naudingas dalykas. Puiku, kad komisija per komunikatą pareiškė e, norą stebėti nacionalinės Romų integracijos strategijos įgyvendinimą. Mes manome, kad parlamentas irgi galėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį, paraginti valstybės narės arba atsisakyti to neteisingo požiūrio, kad e, Europos, pagal Europos teisės aktus negalima rinkti statistikos apie atskiras etinės grupės. E, kaip tik renkant tokią statistiką galima sukurti atitinkamą politiką ir imtis konkrečių veiksmų. E, mūsų pasiūlymas būtų toks surinkti surinkti duomenis apie skirtingas bendruomenės ir e, tai daryti kasmet, nes kasmet valstybės narės renka atitinkamus duomenis, kuriuos e, pristato mm, Eurostatui, kad būtų naudojami politikos formavimui. Labai svarbu žinoti, kaip tos bendruomenės gyvena regionio regionės politikos generalinio direktorato iniciatyva yra mm, kuriami vadinami skurdo žemėlapiai. Kitais metais mes e, kursime skurdo žemėlapius, e, kad žinotumėm, kur gyvena skurdžiausios bendruomenės. Ir paskutinis punktas, manau, kad e, dabar yra labai įdomus laikotarpis Romų įtraukties e, klausimams čia yra tikrai istorinis laikotarpis, kad kitame struktūrinių fondų e, periode būtų numatyta daugiau mm, lėšų. Pirmiausiai todėl, kad dabar nacionalinės vyriausybės ir ES institucijos supranta svarbą. E, mes taip pat turime duomenis, turime statistiką, bus skirtos lėšos ir nuo ir dabar konkrečiose rekomendacijose yra Romos įtrauktis susijęta su tų šalių, kurios yra didelė Romų bendruomenė, e, Europa 2020 strategijos tikslų pasiekimu. Taigi pabaigai paraginsiu gerbiamus komiteto norius jūs e, dabar svarstysite ir patvirtinsite struktūrinių fondų atitinkamus dokumentus. Romų klausimas e, yra apribotas tai struktūrinių fondų ribose, o jūs parlamentas galėtumėte praplėsti e, šitą požiūrį, kad Romų įtrauktis būtų įtraukta į skirtingų rušių fondus, ne tik tai struktūrinius fondus. Ačiū. Dėkoju. Dabar trečias pasisakymas pagrindinių teisų agentūros atstovas, ponas Dimitra Kopolus. E, skirims penkias minutės. Ačiū. Kalbėsiu kaip galima trumpiau. E, paaiškinsiu apie atliktus E, tyrimus. E, Europos komisija 2010 metais rugsėjį e, sukūrė specialią grupę, kuri buvo skirta pasižiūrėti, kaip naudojamos lėšos, taip pat kaip patikimi duomenys socialiniai ir ekonominiai dėl Romų yra renkami. Romų įtrauktis yra E, labai įvairialypis e, dalykas. Reikia taikyti integruoto žmogaus vystimosi požiūrio, spręsti tokius klausimus kaip skur, skurdas ir žmogaus teisės. Mes neturėtume pamiršti, kad e, čigonų, romų diskriminavimas vyksta, jie negali naudotis teismo, teismų sistema pakankamai gerai, jie yra marginalizuoti, gyvena labai skurdžiai E, tokia yra jų padėtis. Pagrindinių teisų agentūra e, sureagavo į komisijos komunikatą ir parengė aštuonerių metų programą, o dabar tyrimas atliktas e, vertinant strategiją Europa 2020, taip pat įgyvenus šią strategiją bus E, atliktas dar vienas vertimas, bet to nepakanka. Reikia padėti išplėtoti tam tikras priemonės, kurios leistų mums e, palygintinus duomenis sukaupti ir pasižiūrėti, ką reikės e, pagerinti. Mes turime suvokti, kokios priemonės pasiteisina, kokios nepasiteisina. Nuo 13 iki 16 metų mes atliksime kokybinius tyrimus vietos mastu, sėksime dirbti su vietos valdžia, piliečiais, kad būtų galima įsiaiškinti, ką patobulinti galima ir kas pasiteisina. Ir e, iš tikrųjų e, kyla klausimas, ar galime ir kaupti etninius duomenis apie atskirą grupę. Iš antro pasaulinio karo mes jau esame pasimokę, kas e, atsitiko su tokiais duomenimis. Kitas dalykas, mums reikia tikslių duomenų kad galėtume veiksmingas politikos priemonės taikyti. Duomenų apsauga yra pagrindinė teisė, tačiau šiuo metu egzistuoja struktūros ir nuostatos, kurios užtikrina veiksmingą e, duomenų apsaugą kaip pagrindinę teisę ir leidžia e, rinkti duomenis. Turime labai gerus teisės aktus ES e, valstybių narių lygmenį, turime duomenų apsaugos pareigūną ir nacionalinės atitinkamas agentūras. Dėl e, tyrimo noriu pasakyti, kad pirmą kartą mes pasižymė padėti ne tik centrinėje e, rytų Europoje, bet ir tokiuose šalyse kaip Italija, Portugalija, Ispanija, Prancūzija ir taip toliau. Mes dirbome su keliomis agentūromis ir e, apklausėme e, tiek Romus, tiek žmonės gyvenčius šalia Romų bendruomenių, kad pasižiūrėtume, ar kokie egzistuoja skirtumai. Mes e, apklausime taip pat vietos valdžios pareigūnus ten, kur vykdėme tyrimą ir rezultatai bus paskelbti šiais metais. Kaip matote, mes gana plačią teritoriją apriepėme 11 valstybių narių. E, vystimo programa taip pat pasižiūrėjo į trečiasias šalis Moldovą, Vakarų Balkanus. Keletą pavyzdžių jums parodysiu, kurie iliustruoja e, nacionalinės imties e, platumą. Mes ne tik tai ten žiūrėjome, kur gyvena kur yra nedideli taborai atskirti, bet taip pat matote čia žalius taškelius, e, keliavome į savivaldybės ir atsitiktiniu būdu sudarėme imti e, Prancūzijoje. E, mes apklausėme Romus ir taip vadinamus keliautojus, Žen du Voyage, taip pat mūsų apreptis ir imtis buvo plati. Mes e, taip pat e, atlikome tam tikrus tyrimus susijusius su uh, gimstamumu, uh, mirtingumu ir nustatėme, kad tarp Romų uh, laipsnis yra didesnis, rizikos laipsnis didesnis negu tarp kitų, lyginant su kitomis gyventojų grupėmis. Taip pat matote čia skaidrę, kurioje rodoma ar vaikai e, dalyvauja švietimo sistemoje, pradeda ją įsijungti nuo keturių metų ir matote skirtumus tarp romų ir neromų. E, visose valstybėse narėse skirtumai yra labai dideli, kas ypatingai didelį susirūpinimą kelia mums, kad e, vaikai per privalomą laikotarpį, kai turi lankyti mokyklą, nelanko mokyklos. Uh, E, Graikijoje daugiau kaip 30 procentų vaikų, pavyzdžiui, tokio amžiaus nelanko mokyklos, nors tai yra privaloma. Taip pat pasižymė į e, jaunus augusius tarp 20-24 metų, kurie įsijungia į darbo rinką ir pasižymė, kaip jie įgauna įsilavinimą. Pamatėme, kad Romai tikrai neįgauna įgūdžių, kad galėtų sėkmingai uh, konkuruoti darbo rinkoje. Galiausiai diskriminaciniai elementai, matote rezultatus e, tyrimo atlikto 2008 metais E, ir tikrai matome, kad nedaug kas pasikeitė, diskriminacija yra paplitusi visoje Europos Sąjungoje, tačiau suvokėme, kad daug e, aplaustų asmenų net nežinojo, kad egzistuoja teisės aktai, kurie draudžia diskriminaciją. Dar paskutinė skaidrė, kuri atspindi labai neigiamą padėtį mes e, apklausėme vietos valdžios e, pareigūnus, ar jie e, žino apie antidiskriminacinius teisės aktus, ar žino apie nuostas, kurios draudžia diskriminuoti pagal etinę priklausomybę, nacionalinę priklausomybę ir nepaprastai 3 procentas tokių apklausų asmenų parodė, kad pasakė, kad nežino. Taigi reikia siekti imtis veiksmų, kad galėtume užtikrinti e, įtraukti didesnį Romų ir integraciją. Dabar pasaulio bankas, ponas Delat atsakingas už tą kitą dalį, jisai e, pristatys e, pasaulio banko e, tyrimo dalį, labai prašau jūsų kalbėti kaip galima trumpiau. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju Jums, gerbiami nariai, kad man e, leidėte pristatyti politinės rekomendacijas atlikus tyrimą. Pabandysiu kalbėti trumpai. Keturi svarbiausi elementai e, yra ir aš norėčiau pristatyti juos šiandieną. Pirmiausia, e, švietimas lavinimas yra labai svarbus, norint e, išbristi iš e, jau visas ištisas kartas besitęsiančio skurdo ciklo. Ir tą galima pasakyti apie Romus, kaip ir apie kitas gyventojų grupės. Uh, Jeigu mes e, pasižiūrėsime į tyrimą, taip pat pamatysime, kad yra didelis atotrukis tarp e, vai, romų ir neromų vaikų ankstyvame amžiuje, e, tiek kalbant apie iki mokyklinio lavinimo įstaigas, tiek apie pradinę mokyklą. Siūloma labai praktiniai veikimo būdai, kad būtų užpildyta šis praga. Pirmiausia, informuoti geriau reikia tėvus, kad Mm, taip pat, kad e, iki mokyklinio lavinimo įstaigos e, taptų atviresnės ir reikėtų e, subsidijas tam tikras skirti tėvams, kad jie vestų vaikus į tokias įstaigas ir kad namie taip pat siektų, kaip galima, mm, anksčiau lavinti vaikus. Matote keletą skaidrių. Pirmoji pa, iš, paimta iš Lancelot žurnalo E, kuriame parodyta, kad jeigu e, spragos, neligybė, e, kalbu apie ankstyvą įlavinimą, apie maisto kokybę, kokybę maitinimosi kokybę nuo stadijos nuo gimimo iki, iki mokyklinės stadijos nebus šalinamas, tai tai atsilieps vėlesnėme gyvenime. Uh, E, pasaulio mastu egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp turtingų, vargingai gyvenančių žmonių, e, jau kalbėsime apie prieš iki mokyklinį lavinimą. E, Globalių mastų Romų padėtis yra nepaprastai mm, prasta ir skirtumai yra didesni negu kitur tarp turtingų ir neturtingų gyventojų. Ir jau vaikų, mažų vaikų kognityviniai gebėjimai turi būti vystomi, nes tai yra didžiausia investicija siekiant užtikrinti įtraukti bet kur pasaulyje vėlesnėme amžiuje. E, taip pat buvo surinkti išsamus duomenys apie iki mokyklinį e, lavinimą vaikų. E, kai kas savo gal Romai nenori, kad jų vaikai nebūtų lavinami, bet tai tyrimas to neparodė. Jie e, e, norėtų, kad vaikai jų panašiai kaip ir kiti vaikai būtų išsilavinę. Kolega Andrei iš vystimo programos detaliau pakalbės apie tam tikras e, imčių charakteristikas. Matote, kiek šeimų kas mėnesį neturi pakankamai e, maisto nuo 23 iki beveik 60 procentų ir tai yra susijęs su tuo, kad vaikai dar ankstyvame amžiuje negauna pakankamai maisto. E, 55, apie 50 procentų vaikų Rumunijoje, Čekijoje, e, Bulgarijoje nematė knygos namuose. Jeigu pasižiūrėsime į e, tai, kaip sekasi vaikams, kurie buvo iki mokyklinavimo įstaigoje e, ir kurie nebuvo, kai jie uh, jau užauga. Tokiuose šalise kaip Čekija ar Slovakija daug vaikų, kurie nelankė į, iki mokyklinio e, įstaigų, yra paprasčiausiai nukreipiami į specialiasias mokyklas vėlesnėme amžiuje. Vaikai, kurie jau pradėti lavinti iki mokyklinėme amžiuje, e, turi didesnę galimybę baigti vidurinę mokyklą ir tai susijęs su jų e, vėlesniu gyvenimu, su priklausomybė nuo socialinės paramos ir panaš, ar nepriklausomumo. E, ir dar galime pasakyti, kad egzistuoja didžiulis skirtumas valstybėse narėse. E, pažiūrėsime, kiek vaikų iki mokyklinėse įstaigose yra, yra mm, registruota iki mokyklinėse įstaigose. E, pavyzdžiui, Vengrija labai e, didelį dėmesį skiria nuo 2009 metų moka subsidijas, kad vaikai galėtų pradėti lankyti tokias iki mokyklinio lavinimo įstaigas. Dėl to, kodėl e, vaikai nesiunčiami, kodėl tėvai nesiunčia vaikų į tokias įstaigas. Viena iš pagrindinių uh, Priežasčių yra ta, kad atrodo jiems, kad vaikai labai maži, kad namuose gali tuos, tais vaikais pasirūpinti. Ir kitas komponentas yra e, tas, kad manoma, jog tai yra per brangu. Bet, kaip sakiau, Vengrija bando spręsti šį klausimą. Taip pat e, bandoma e, įsteigti pareigybės e, asistentų, kurie padėtų mokyklose lavinti romų vaikus. Išvada. Tėvai tikrai nori, kad jūsų vaikai būtų išsilavinę, kaip kad dauguma gyventojų. Taip pat jie vis tik tai linkia labiau auginti savo vaikus namuose ir reikia galvoti apie politikos priemonės. Šioje srityje kitas dalykas, reikia galvoti, kaip užtikrinti, kad mokyklos būtų atviresnės. Yra nemažai gerų pavyzdžių. Trečias dalykas - reikia pašalinti mm, kliūtis susijusias su pinigais, piniginės kliūtis. Ir e, tai yra konkretūs dalykai, kurie kai kur yra taikomi tiek Europoje, tiek e, visame pasaulyje, taigi reikėtų pagalvoti šios dalykus. Ačiū. Junktinių tautų vystimosi programos atstovas. Ačiū pirmininkė, prižadu kalbėti tik penkias minutės. Pradėkime nuo bendro pobūdžio komentaro. Ruoždami pirmosius rezultatus ir pirmosius duomenis, kalbėjom apie komunikavimo, su komunikavimo pareigūnais ir kolega paklausė, koks rezultatas yra labiausiai stebinantis šiame tyrimė atvirai pasakysiu, nemanau, kad labiausiai nustebino, jog e, Romai neturtingesni už e, neromus. Tai žinome. Žinome, kad jie e, labai ilgai, kad jų nedarbas yra labai didelis. Man na, labiausiai nustebino, kad tos, tar, tas skirtumas tarp gerai su šitą problemą besvarkančių šalių ir blogai su šitą problemą besvarkančių šalių nėra, neina ta riba tarp senų ir naujų valstybių narių. Mes dar labai ilgai analizuosim šito tyrimo e, duomenis, dar labai ilgai gilinsimės kol pradėsime įgyvendinti tam tikras priemonės, nes duomenys yra priemonė, iš kurios pamatome, ką reikia spręsti ir ko nespręsti. Taigi šitas tyrimas, jo tikslas buvo pamatyti, ką reikia keisti, kur reikia imtis veiksmų. Vienas svarbus dalykas tai yra nedarbas. Štai matote e, grafiką, e, kaip, kokie reikalai yra Vengrijoje keturi, daugiau negu 41 procentas Romų nedirba penkerius metus. Įsivaizduokite, kokie jūsų įgūdžiai, jeigu penkerius metus nedirbate. O 25 procentai iš vis niekada nedirbo. Tai irgi reikia pabrėžti. Romų bendruomenė e, yra tame e, nedarbo rate visose valstybėse narėse tik jeigu imame m, mm, aktyvų darbo amžių, tik tai Vengrijoje e, procentai yra mažiau negu 60 procentų, o visur kitur procentas yra daug didesnis, nedarbo procentas. Tai tikriausiai nereikia net nesakyti, kaip toliau atrodys e, karjera tų asmenų ar darbas tų asmenų. Čia dar vienas grafikas, duomenis, Kroatijos duomenis šiuo atveju. Kairioje pusėje matome, kiek Romų dirba. Kairėje matome, kiek Romų dirba, o dešinėje kiek neromų dirba. Daugiau Romų moterų nedirba negu e, neromų moterų. E, darbas susijęs su pajamomis. Čia turime duomenis E, ir matome, kad Romai visur turi mažesnės pajamas ir didesnės išlaidas negu ne Romai. Čia mes e, lyginame Romus su neromais, kurie gyvena panašioje e, socialinėje aplinkoje, kuriems sunku įsidarbinti ir panašiai Čia turime e, nepriteklių, Europos nepritekliaus indeksą. Šalise skaičiuojamas indeksas e, skirtingom bendruomenėm ir Romų bendruomeniai matome, kad šitas indeksas yra du ar net tris kartus didesnis negu kitų. Alkis irgi yra dėlė problema. 61 procentas e, Romų Rumunijoje sakė, kad jie badauja, nes negali nusipirkti maisto. Skurdas. 4. 28, 8 procentai, 28-15 procentų. E, Romai ne tik tai skurdžiai gyvena, bet jie yra labai ypatingame skurde gyvenanti bendruomenė migracijos strategija. Čia matome, kiek Romų mano, kad jie neturi jokios kitos išeities, tik tai išvykti. E, su Slovakijoje gyvenantis Romai norėtų išvykti į Junktinę karalystę, e, Vokietiją arba Čekiją. Tikriausiai nereikia dar papildomai e, aiškinti šitų duomenų, mums reikia tiesiog įsigilinti ir imtis tam tikrų veiksmų. Žinome, kokia yra padėtis, žinome, kokios yra priežastys. Mums reikia tiesiog dabar imtis veiksmų. Ačiū. Ačiū. Dabar komisiją pakviesime pasisakyti, o tada vyks diskusijos. Tikriausiai teisingumo generalinio direktorato atstovas norės pasisakyti. E, direktorius lygybės klausimais. Ačiū. Gerbiami komiteto nariai, gerbiami svečiai, šiandien atvykau um, trumpai pasisakyti. Norėčiau pirmiausia padėkoti pagrindinių teisų agentūrai, Junktinių tautų vystimo programai ir Pasaulio bankui už jų pastangas atliekant šį tyrimą, kuris mums suteikė labai naudingų duomenų, kurie bus labai e, naudingi kuriant efektyvę politiką ir priemonės. Dėkojame Europos parlamentui už tai, kad prisidėjo prie pagrindinio projekto, iš kurio buvo paimti šitie duomenys. Aš kalbu komisijos vardu, bet vis tiek norėčiau padėkoti e, regioninės politikos generalinio direktorato kolegoms, nes jie irgi prisidėjo prie šio projekto bendradarbiaudami su šiom trim agentūrom, kurias išvardėjau. Šis tyrimas tikrai labai naudingas Europos komisijai. Taip matome Romų e, integracijos politikos, nediskriminacijos politikos efektyvumą, tos politikos taikymo e, valstybės narėse efektyvumą. Labai džiugu matyti, kad šis tyrimas jau kad šis tyrimas atliktas praėjus metams po to, kai komisija e, kreipėsi į pagrindinį teisų agentūrą ir paprašė atlikti tokį tyrimą. Ateity, ateitie mums bus tikrai labai naudingi šie duomenys, mes e, duosimės rezultatais e, dvišaliuose dialoguose su valstybėmis narėmis ir taryboje derantis su valstybėmis narėmis ir bendradarbiaujant su nacionaliniais kontaktiniais taškais ir tinklais, kuriuos norime įkurti. Kaip sakiau, komisija praeitą savaitę paskelbė komunikatą, kuriame įvertinome Romų integracijos politikos įgyvendinimo rezultatus, tos rezultatus mums pateikė valstybės narės, stengiame įsigilinti į visas keturias politikos sritis, e, taip pat ir į nediskriminavimo sritį. E, atsižvelgsime taip pat ir iš to tyrimo rezultatus. Kita vertus, me, mus tikrai sukrėtė tikrovė, kurią pamatėme e, šio tyrimo rezultatuose. Tikrai e, labai susirūpinimą kelianti padėtis, nes daugelie valstybių narių padėtis blogėja. Reikia imtis konkrečių ir skubių veiksmų. Komisija artimiausių metų imsis veiksmų su valstybėms narėmis ir tai bus vienas iš prioritetų. Labai svarbu imtis konkrečių veiksmų, kurie vestų prie konkrečių rezultatų per artimiausią laikotarpį. Dar kartą dėkoju visom trim institucijom. Ir norėtumėm pristatyti komisijos komunikatą, jį aptarti. Komunikate, kaip sakiau, yra pristatomi strate, nacionalinės strategijos ir jų rezultatai, įvairiausi, įvairiausi elementai, įvairiausi sektoriai. Tik tikėkime, kad galima bus jį aptarti irgi. Members, Taigi pradėkime diskusiją. Pane Gons, dėkuoju. Viena vertus, aš džiaugiuosi, kad Mes išklausime visas šias prezentacijas, mes e, šio trimų išvadų laukime gan ilgai ir aš visiškai pritariu kolegoms, kad be duomenų mes nežinosime, kokia yra situacija ir yra puiku, kad pagaliau mes e, turime ir strategiją, ir nacionalinės strategijas. Ir e, komisija nebuvo lengva parengti visus šios dokumentus, gauti visus šios dokumentus, bet dabar turime gerą pagrindą darbui. Puiku, kad po poros metų bus e, surinktas dar vienas e, tyrimas. Ir manau, kad šie tyrimai yra labai svarbus. E, labai svarbu yra tinkamai gyvendinti strategiją. Kai skaičiau strategiją, man ir nacionalinės strategijas, man pasirodė, kad juose buvo labai gerai išdėstyti konkretus tikslai, konkretus prioritetai. Deja, daugelį iš jų nebuvo pasakyti, iš ko bus finansuojama veikla. Ir aš manau, kad būtent tai ir bus pagrindinis klausimas, kiek Europos komisija galės stebėti tai, kas vyksta valstybėse narėse, o mums labai svarbu yra užtikrinti, kad realūs veiksmai atitiktų strategijas, nes kartais mes matome, kad veiksmai prieštarauja strategijoms. Ir dažnai vien perskaičius strategiją atrodytų, kad viskas yra puiku, tačiau ir tai realiai situacija yra kitokia. Taigi būtų labai įdomu, jeigu jūs mums ir toliau mūsų informuotumėte apie tai, kaip ir vyksta strategijų gyventinimo stebėsina. Dar vienas dalykas. Kai kas iš mūsų svečių kalbėjo, kad struktūriniai fondai ir būsimos veiklos programos yra dalykai, kuriuos reikia taip pat susijęti. Ir čia vėlgi komisija gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Komisija gali stebėti ir, ir vertinti, ar tinkamai yra laikomas eks ante sąlygų. Ir galima labai, aiškiai, labai gerai stebėti, ar šie veiksmai iš tikrųjų prisideda prie mažesnės segregacijos, nes kartais būna kaip tik atvirkščiai. Ir todėl komisija turėtų turėti labai aiškias e, taisyklės. Daugiau nenoriu kalbėti, kad, ne, kad e, neužsitęstų mūsų diskusija. Pane Jaroka. Dėkoju, dėkoju ponė Pirinkė ir dėkoju visiems e, mūsų svečiams. Tai yra tik tai pirmieji strategijos gyvendinimo žingsniai ir jūs jau pasakėt, kad jūs daug ką pastebėjote. Pagrindinis dalykas, kurį norėčiau greitai paminėti, yra štai kas. Džiaugiuosi, kad jūs jau patikrinate situaciją šešiose naujose valstybėse narėse ir jūs stebėjote, kaip valstybės narės reagavo į Europos parlamento rekomendacijas ir mes tikimės, kad e, e, nacionaliniai planai bus tokie pat ambicingi, kaip ir visos ES strategija. Teminės apžvalgos yra labai svarbios, kaip yra pažymėta jūsų, jūsų dokumente. Labai svarbu yra patikrinti tai, kas vyksta pagal keturias nubrieštas kryptis, tam, kad mes galėtume pakoreguoti projektus, jei tai yra reikalinga. Be to, jūs siūlote taip pat pagalvoti, ar nereikėtų pagalvoti apie kaiminystę ir infrastruktūrą. Jūs kalbėjote apie metodologiją, kaip tai galėtų būti daroma. Tačiau aš nieko neradau apie e, rezultatus. Ir man būtų įdomu sužinoti, kaip yra derinama metodologija su keturiais konsorcijumo partneriais, kas teikia pasiūlymus ir kas prižiūri šį projektą. Buvo paminėta, kad ir labai, svarbu yra, e, labai svarbus yra skurdo žemėlapis. Ir mes norėtume, kad būtų parengtas toks žemėlapis visai ES, kad valstybės narės galėtų tuo pasinaudoti, e, rengdamos savo nacionalinės strategijas. Ir tikiuosi, kad toks žemėlapis bus parengtas po to, kai bus patikrinta padėtis kitose 16 valstybių narių. Aš turiu dar kartą Jums priminti, kad krizės arba skurdo žemėlapis kurį mes e, jau matėme, pirminės toks žemėlapis ir kuris yra paminėtas Europos parlamente, turėtų asmintėti situaciją e, skurdžiausiuose regionuose e, pagal atskirus socialinius ir ekonominius rodiklius. Mums būtų labai įdomu sužinoti, pažiūrėjau, kiek darbo vietų yra, kokios yra užimtumo sąlygos, kiek bendrovų veikia tose regionuose, kokia yra transporto infrastruktūra, nes tai yra ta informacija, kurios dabar mums trūksta. Per pastarosius 20 metų Romos situaciją daug kas tyrė, stebėjo ir šiandien pirmą kartą mes kalbame apie tai, kad mums reikia kovoti su diskriminacija ir jūs pirmą kartą savo uh, pranešime pasakėte, kad etninė diskriminacija dėl e, etninių, e, etinės priklausomybės, dėl tautybės yra labai svarbus klausimas, tai svarbi aktuali problema ir Europos parlamentas jums visiškai pritarė. Ir įdomu buvo stebėti tai, kad Jūsų skaidrėje, pavyzdžiui, ten, kur jūs kalbėjote apie tai, kodėl vaikų nepriima, Romų vaikų nepriima į mokyklas, jūs nurodėte dešimt pagrindinių, pagrindinių priežasčių, tačiau tarp jų nebuvo diskriminacijos. Ir mums reikia, mes taip pat prisiminame ir makroregioninių veiksmų planą, tenai taip pat buvo kalbama apie kovą su diskriminacija, tačiau panašu, kad, kad net Dabar mes žinome, kokie yra šankstiniai nusistatymai prieš Romus. Ir to, tai, aš tikiuosi, padės mums geriau suvokti, kas vyksta ir, ir leis mums atitinkamai pakoreguoti savo politiką įvairiuose sritise bei reaguoti ir socialinius ir ekonominius faktorius, kuriuos jūs paminėjote. Dėkuoju ir aš tikiuosi, kad mes ateityje taip pasiekmingai su jumis bendradarbiausime. Dėkuoju, ponė Jaroka. Dar trys komiteto nariai norėtų pasisakyti, aš norėčiau Jums priminti, jog būtina kalbėti trumpai, kadangi lygiai 12 val. mes pradėsime balsuoti, o mūsų dar laukia bendros diskusijos dėl duomenų apsaugos paketo. Tai yra labai svarbus klausimas, taigi aš dar kartą noriu Jums priminti, jog turėtumėt kalbėti glaustai. Uždarome kalbėtojų sąrašą ir dabar žodį sutikiu poniai Ždanokai. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsižvaldama tai, kad laiko turime nedaug, kalbėsiu labai trumpai. Mes visi prisiminame savo rezoliuciją dėl Romų, bet to aš rengiau pranešimą dėl ES strategijos dėl kovos su diskriminacija. Ir daug kovojame tam, kad būtų įtraukti uh, pozityvieji veiksmai. Tai yra privalumų suteikimas kokiai nors grupiai. Tai, kas Amerikoje yra vadinama pozityviai diskriminacija. Tai būtų itin aktualu, kai kalbame apie Romų nedarbą, kovą su jų nedarbu. Aš manau, kad Tokius veiksmus reikia įtraukti į rekomendacijas. Ir antra, reikėtų panagrinėti, kaip valstybės narės ir valstybinės įstaigos naudojasi pozityviosios diskriminacijos veiksmais tam, kad pagerintų situaciją. Kai jūs bandėte išsiaiškinti, kodėl vaikai nelanko mokyklų, jūs uh, pastebėjote, jog dažnai jiems trukdo tai, kad jie nemoka kalbos. Ir žinome, kad nepakankamai geras kalbos mokėjimas trukdo vaikams įsitvirtinti mokykloje. Ir su tuo taip pat yra susijęs dar vienas klausimas. Man būtų įdomu yra sužinoti, kaip Romai migruoja Europos Sąjungoje? Kaip, kiek Romų gyvena ne savo kilmės šalyje? Būtų labai įdomu tai sužinoti. Aš manau, kad tai taip pat būtų naudinga tam, kad mes galėtume spręsti šias problemas. Panas Bronks, dėkoju. Panašu, kad Romai. Uh, tai įgyja populiarumą Europos parlamente, tai jį praranda. Ir tai mane šiek tiek neramina. Ir man atrodo, kad kartais mes apie Romus kalbame, liktai tai nebūtų žmonės. Mes kalbame apie Romus kaip apie asmenės, kurių atžvilgių yra atliekami įvairūs veiksmai. Be to, kalbame tai, kad panaudojant ES lėšas reikia kažką padaryti jų labui. O kodėl jie negali patys veikti? Atrodo, kad niekam neatrodo, kad jie turės, ge, turi gebėjimų patys veikti. Aš nežinau, ar Europos parlamento nariams yra tekę, kad nors susitikti su uh, Romais ar ne, gal jūs tik tai esate juos matę šokoladų uh, pakuotę, uh, ant šokoladų pakočių. Man yra tekę su jais bendrauti ir aš galiu jums pasakyti, kad jie puikiai geba pasirūpinti savimi, taigi aš galiu pasakyti, kad jie sugeba dir, uh, veikti ir, su, ir veikti savo naudai. Uh, tačiau kartais jie e, elgesi taip, kad tik tai pakinkė vieni kitiems. Pavyzdžiui, e, neseniai mes kalbėjome apie priekybą moterimis ir merginomis. Pas mus buvo atvykęs Interpolo atstovas, aš buvau tame tik tai tik pradėjęs dirbti ir aš labai atsargiai jo paklausiau, ar tarp priekeivių atstovų yra kokios nors tautinės grupės e, atstovų. Ir jis iš karto pasakė, taip, Romai vyrai labai dažnai prekiauja Romų tautybės merginomis ir moterimis e, ir parduoda dažniausiai jas prostitucijai. Jei jūs Strasbūrė pabandytumėt nuvažiuoti į Vokietijos pusę, pamatysite tenai, kad tenai šalia kelio stovi Romų tautybės merginos, ir aš specialiai sakau, kad tai yra merginos, o ne moteris, ir jos užsima prostituciją. Ir aš tyčia tai sakau, kad jos tenai stovi, o Strasbūro valdžia nesima jokių veiksmų. Ir neaišku, dėl ko taip yra. Gal tai yra dėl to, kad iš tikrųjų jos yra iš esmės atvykusios iš trečiojo pasaulio. Ir kyla klausimas, kai pas mus atvyksta žmonės iš trečių šalių, ar mes, norim, ar mes keisime juos, ar mes patys keisime taip, kad prie jų prisitaikytume. Pone Veržė, na, aš negaliu, nesu viena iš tų, kuri ir mačiusi Romos tik tai, tik tai uh, televizijos ekranuose ir, ir pažįstu tikrai daugiau nei porą Romų ir norėčiau pasveikinti mūsų svečius ir padėkoti jiems už puikiai ir kokybiškai atliktą darbą. Tai mums iš tikrųjų reikėjo tokio tyrimo, kuris parodytų mums, kokia yra reali situacija, kokia yra Romų padėtis Europoje, ypač tam į, įvairiuose valstybėse narėse. Ir aš džiaugiuosi, kad toks tyrimas buvo atliktas ir šis tyrimas patvirtino jau gerai mūsų visiems žinomus dalykus ypač tos dalykus, apie kuriuos mes dažnai kalbame šiame komitete. Ir dėja galime tik tai konstatuoti, kad mūsų baisiausios baimės pasitvirtino. Aš manau, kad šis tyrimas taps labai svarbia priemonė tam, kad mes galėtume gerai gyveninti nacionalinės strategijas. Aš pateiksiu Jums geriausią mano išmanomą situaciją. Tai yra prancūzi, situacija Prancūzijoje. Prancūzijos pateikta nacionalinė strategija yra tikrai prašiausia iš visų kitų. Tai yra visiškai e, nerealus dokumentas. Kalbama yra apie keliautojus ir e, apie apie klajoklius ir patos, kai kalbame apie e, Romus. Beje, aš patikrinsiu, kaip, kokie bus Prancūzijoje atliekamo tyrimo rezultatai, tam, kad patikrintume, kaip mes vadiname Romus. Nes panašu, kad Prancūzijoje situacija yra kur kas dramatiškesnė nei tai, ką jūs mums papasakojate. Ir kad su jais elgėmės yra kur kas blogiau nei su vadinamaisiais klajokliais. kaip mes galime sutelkti jėgas tam, kad ateityje mes galėtume įgyvendinti šią politiką, kad ji neliktų vien popierioje, kad ji neliktų vien žodžiuose ir kad ji būtų pagrista realiais duomenimis. Ir paskutinis dalykas, kurį aš norėčiau pridurti, tai yra tai, kad iš to, kas mums buvo pasakyta, mane labiausiai nustebino vienas dalykas ir aš norėčiau, kad jūs plačiai apie tai pakalbėtumėt. Tai yra skirtumas, kurį jūs pastebėjote skirtumai, kuriuos jūs pastebėjote, tai nėra skirtumai tarp naujų ir senų valstybių narių, jei taip galima būtų jas pavadinti. Ir Ir taip pat tai, kad iš esmės nėra skirtumų tarp ES ir ne ES narių. Aš kalbėsiu labai trumpai Ponas Bronks pasisakė ir man pasirodė, kad aš turėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Taip, iš tikrųjų, kai kalbame apie priekybą žmonėmis, labai dažnai minimi yra Romai ir būtent tai, tai Romai dažnai verčiasi šią priekybą, bet dažniausiai ir priekybos žmonėmis aukos taip pat yra Romų tautybės. Taip, mums reikia kalbėti apie Romus, tačiau aš nemanau, kad mes galime atskirti juos kaip atskirą grupę ir traktuoti juos lyg tai tai būtų menkesnės vertės visuomenės grupė. Būtų taip pat svarbu paraginti diskusijas apie Romų e, ateitį ir jų likimą Romų tarpe, nes patys Romai dažnai nori apie tai kalbėti. Ir aš žinau tai iš savo šalies, tai yra Švedijos patirties. Ir mūsų diskusijose taip pat turėtų dalyvauti Romai. Pirmininkas. Uh, Pateikta buvo nemažai klausimų. Aš pasiūlyčiau dabar elgtis taip. Visos šioje diskusijoje atstovaujamos institucijos, tai ypatingai Junktinių tautų vystimo programos, Pasaulio banko ir pagrindinių teisų agentūros atstovai pateiktų raštų atsakymus tiems kolegoms, kurie pateikė konkrečius klausimus. Deja, mes negalime daugiau laiko skirti šiai diskusijai, kadangi turime kuo skubiau pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, tam, kad galėtume pradėti balsuoti lygiai 12 valandą. Pas mus jau atvyko pane Liubail, Teisingumo generalinio direktorato generalinė direktorė. Ir mes turime pradėti bendrą diskusiją dėl duomenų apsaugos paketo. Tačiau noriu Jums pasakyti, kad ateityje mes dar ne kartą gilinsimės į Romų klausimus ir diskutuosime Europos komisijos pateiktą komunikatą dėl ES Romų integracijos nacionalinių strategijų planų iki 2020 metų. Šis komunikatas bus uh, svarstomas kitame mūsų komiteto posėdėje, taigi mes dar galėsime aptarti šį labai delikatų klausimą. Galėsime dar kalbėti apie Romų padėtį 11 valstybių narių, kurios buvo tikrinamos šio tyrimo metu. O dabar siūlau sugrįžti prie darbo tvarkės ir pradėti bendras diskusijas dėl domenų apsaugos teisės aktų paketo. Periname prie 11 darbo atvarkės punkto, tai yra prie fizinio asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenys ir laisva ir laisva tokių duomenų judėjimo. Mūsų pranešėjas yra Janas Albrechtas ir kartu svarstysime fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenės nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ir traukimo baudžiamonio atsakomybin už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ar, lais, ar ir laisvo tokio duomenų judėjimo klausimą. Mūsų pranešėjas yra ponas Dimitrijos Drutsas. Taigi dabar 35 minutės, neilgiau, svarstysime šios du pranešimus. Ir norėčiau visiems priminti, kad ir tiek šių pranešimų pristatymai, tiek reakcija juos turėtų būti pristatyti glaustai. Kovo mėnesį kovo mėnesį jau vyko diskusijos Ir dabar mes galime, atsižvelgdami taip pat ir tai, kas vyko prieš porą dienų, pradėti svarstyti šios dokumentus. Pirmasis kalbės ponas Albrechtas, po to ponas Drūcas, po to aš suteiksiu žodį komisijai ir komiteto nariams. Taigi pirmasis yra ponas Albrecht. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju už tai, kad turime komitete galimybę dar kartą išsamei pasišnekėti apie peržiūros paketą. E, sausio mėnesį pabaigoje komisija pateikė pasiūlymą, jau keletą mėnesių labai daug dirbame su pranešėjais, šeširniais pranešėjais dėl pasiūlymų. Ypač dėl pagrindinio reglamento. Dirbame ne tik su šešėliniais pranešėjais, bet ir su nuomonių referentais komitetuose, pavyzdžiui, panu Keliu, kuris atėjo į posėdį, jis yra pavyzdys žmogaus, kuris mums labai glaudžiai dirba. Ir mums pavyko jau šį bei tą pasiekti. Vyko techniniai susitikimai su komisija. Mes žiūrėjome į pagrindinius principus duomenų apsaugos asmens teisių ir pirmiausiai techninių lygmenių. Tai yra susijęs su esme, kokia turėtų būti pagrindinė duomenų apsaugos struktūra, kurią norėtume sukurti Europos Sąjungoje. Daug kas yra pagrysta tam tikromis struktūromis, kurios E, numatytos 95 metų direktyvoje ir mes toliau e, dirbame pagal principus, kurie toje direktyvoje dar nustatyti. Siekiame užtikrinti aukštesnius standartus, e, siekdami apsaugoti asmens duomenys ir užtikrindami žmogaus teisės. Jeigu žiūrėsime į deramą duomenų judėjimą ES, tai reikia atsižvelgti. Daug e, klausimų yra iškelta ir mes, e, kaip sakiau, dirbame su šešėliniais pranešėjais, e, kitais asmenimis ir daug kas galvoja, kad yra E, daug kitų taisyklių, ne tik direktyva, kuri taikoma vartotojams, bendrojams, administracijai, administracijos struktūroms. Turime e, viską labai aiškiai apibriežti, tiksliai. Yra pateikta keletas pasiūlymų, kuriuos nagrinėjame. Ir tikiuosi, kad uh, e, vasarą mes galėsime dirbti toliau po atostogų ir surenkti platesnės diskusijas, pasižiūrėti į neišspręstus klausimus, jeigu tokių dar aišku bus. E, turime labai neblogas galimybės, jeigu dirbsime ir toliau kaip iki šiol, iki metų pabaigos apskritai Europos parlamentas ir komitetai atitinkami, e, mūsų komitetas pirmiausiai, taip pat įtrė, užimtumo komitetas, e, turėtų galimybę e, ir pinigų reikalų komitetas, visi turėtume suvokti aiškę kryptį, ne tik tai nuomonės išklausyti. Vyko nemažai sustikimų, mes su pranešėjais labai aktyviai veikėme. Vakar e, buvo surinktas labai išsamus seminaras e, piliečių laisvių komiteto iniciatyva. Susirinko apie 300 dalyvių. Labai e, daug domimas, labai plačiai domimas iš šiais klausimais, ne tik parlamente, bet ir plačiau. E, ekonomikos sluoksnių pilietinės visuomenės atstovai e, ragino mus, kaip galima greičiau rasti sprendimą, kuris apimtų visus aspektus. Taigi seminaras tikrai buvo labai sėkmingas. Mes išgirdome labai daug nuomonių ir panagrinėsime jas toliau. Kartu su Dmitrijos Drucas, e, sutarėme, kad reikės pasižiūrėti į visą paketą į, ir taip pat į sąsės e, tarp pagrindinio reglamento ir egzistuojančių direktyvų. Kol kas neturėjome laiko tą padaryti, tačiau nu, labai džiaugsmės, jeigu dar turėsime galimybę tą padaryti. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip mes visą paketą galėtume aptarinėti pranešėjai šešėliniai pranešėjai atrodo sutarė, kad kiek įmanoma visas paketas turėtų būti e, baigtas varstyti ir patvirtintas iki šios kadencijos pabaigos. Dėl pagrindinio reglamento yra e, daug dalykų, kuriuos turime išspręsti, bet reikia siekti viskas tvarkyti iki kadencijos pabaigos. Ir e, mes turime surenkti išsamesnės diskusijas, paskui taryba svarstys, bet kitais metais jau turėtume tikėtis viską baigti. E, gerai, dabar išklausykime pono Drucas, kuris atsakingas už antrą pranešimą. If since, uh, really to... Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Mes norime apie visą paketą kalbėti kaip apie paketą. Kolega sakė, reikia kalbėti apie tai, kaip bendrai žiūrėsime šitą paketą. Noriu pasakyti, kad nusivylėme dėl tos iniciatyvos teisėkuros dalį išleisti atskirą direktyvą. Man atrodo, kad dėl to Man atrodo, kad reglamentas ir direktyva suteikia ne tą pačią apsaugą, bet šiaip ar taip tai yra teisėkuros dokumentas ir mes. Ir tai yra visgi paketas ir norime e, su juo dirbti kaip su paketu ir siūlome panašų, panašią darbo atvarkę, diskusijas pirmiausiai apie reglamentą ir, ir direktyvą. Sustiksime su komisija dėl direktyvos, paskui su pirmininkaujančia valstybė e, vykdysime seminarus, klausimus su pilietinė visuomenė, su suinteresuotams šalimis, su šešėliniais pranešėjais, kurie stengsis kiek įmanoma koordinuoti e, darbą. Kalbant apie direktyvą, norėčiau pasakyti tiek, kad mes tikimės, jog ją įgyvendinę dar labiau sustiprinsime duomenų e, apsaugą, ypač policijos bendradarbiavime ir bendradarbiavime baudžiamosiose bylose, ypač įtraukus e, būtinių duomenų tvarkymą, tai yra labai svarbus dalykas, taip pat sustiprinant kom, mm, kompetitingų mm, institucijų, būtent policijos bendradarbiavimo, bendradarbiavimo būdžiamose bylose darbo tvarką. Nesileisiu jų smulkmenas, direktyvoje pirmiausiai kalbama apie taisyklės, kaip apdorojami asmens duomenys, e, kurie naudojami baudžiamosiuose tyrimuose Taip, direktyva turi du tikslus - gerbti pagrindinės teisės ir asmenų laisvės, ypač laisvę į asmens duomenų apsaugą. Taip pat užtikrinti aukštą e, saugumo lygmenį ir užtikrinti pasikeitimą duomenimis tarp kompetitingų institucijų ES ribose. Norėčiau pabrėžti du dalykus, kurie man asmeniškai atrodo patys svarbiausi. Pirmiausiai nuostatos dėl duomenų perdavimo trečiosioms šalims ar tarptautiniams organizacijoms galimybės. Čia reikia kreipti ypatingą dėmesį, kad perdavimo sąlygos nebūtų per daug e, silpnos, turbūt pakankamai griežtos. E, Ir kitas dalykas yra duomenų apsaugos priežiūros mm, institucija. Čia irgi manau, kad šitos institucijos kompetencija neturi būti, turi būti pakankamai plati, kad galėtų gyventi šitą funkciją ir turėtų turėti atitinkamą finansavimą. Čia pabrėžti, kad pagrindinis tikslas yra užtikrinti aukšto lygio geros kokybės e, teisės aktą, kuris išlaikytų ir laiko išbandymus Tai yra ypatingai svarbus dalykas. Reikia nepamiršti, kad technologiniai technologijos pažanga yra mm, labai sparti, todėl reikia mm, sukurti tokį dokumentą, kuris atlaikytų laiko išbandymus. Taip pat labai svarbu užtikrinti pilną pagrindinių mūsų piliečių teisų apsaugą. Jau ir anksčiau esu sakęs ar pakartosiu, nes esu įsitikinęs, kad ES e, kelia labai aukštus asmens duomenų apsaugos standartus ir šį standartą reikia išlaikyti, ypač tokiais laikais, kai ES sąjunga turi būti atvira ir nuoširdi savo būtent tada, kai ES prarado svorį ir įtaką mm, daugelį sričių, taip pat ir tarptautinių mastų. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad mm, mes ir aš asmeniškai manome, kad komisijos pasiūlymai ir atlikti darbai yra tikrai labai geri. Todėl dar kartą pasinaudosiu progą ir pasveikinsiu komisiją atlikus puikų darbą. Dar vienas dalykas. Neturėtume leisti, kad tos nuostatos derinti su valstybės narėmis e, būtų susilpnintos. Turime tai būti labai atsargus. E, laukiu bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais, su kitais kolegom. Ir mes bendradarbiausime su kitomis institucijomis, pilietinė visuomenė, nacionaliniais parlamentais ir e, pramonės atstovais, kad sukurtume patį geriausią teisės aktą. Ačiū. Ponas Albertas, ponas Ducets, abu pranešėjai pasisakė, dabar pakviesime komiteto narius pasisakyti, ypač šešėlinius pranešėjus, o tada išgirsime komisijos ir tarybos reakciją ir tada trumpai pranešėjai apibendrins diskusiją, nes dar kartą primenu, 12 valandą mes balsuosime. Ponas Alvaro. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams e, už tai, kad jie parengė puikius pranešimus. Aš manau, kad mes labai dažnai pamirštume padėkoti komisijai. Taip, be abejo, mes. Uh, Galime kars nuo karto kritikuoti jūsų teikiamus teisės aktų pasiūlymus. Mes galime kritikuoti šių pasiūlymų dalis, manyti, kad kai ką reikia tobulinti, bet kartu mes ir puikiai suprantame, kad jūs dirbate daug ir nėra lengva yra patenkinti visus, rengiant tokius užsamius teisės aktus ir todėl aš norėčiau padėkoti Europos komisijai už jos darbą. Aš manau, kad buvo žengtas e, toks gudrus e, ėjimas, lik šachmatų lentoj. siūloma yra paskatinti pokyčius ne vien Europos Sąjungoje, bet ir visojame pasaulyje per įvairias rinkas reguliuojančias organizacijas. Iš esmės šie dokumentai yra skirti Europos vartotojams. Ir kalbame būtent apie jų duomenys ir jų duomenų apsaugą. Ir manau, kad perėjimas prie platesnio požiūrio bus naudingas. Toliau du principai. Vienas, kad e, automatinis visuomet užtikrinamas privatumas, o kitas yra privatumas e, jo pareik, pagal pageidavimus. Mes suprantame, kad antrasis principas bus taikomas viešies, viešiesiems, viešiesiems pirkimams. E. Ir būtent valstybės įstaigos ir institucijos turėtų parodyti pavyzdį kitiems, kaip reikėtų taikyti šį principą. Tačiau man nėra labai aišku. Tačiau aš nežinau, ar šis e, pasiūlymas, ši vadinamoji reforma realiai ką nors pakeis. Mes turėtume užduoti savo klausimą. Ar mes turime visuotinę teisę į privatumą ar ne. Komisija teigia, kad mar, mažos ir vidinės įmonės nori, kad būtų joms užkrautas mažesnės administracinės krūvis, mažesnė administracinė našta ir aš viską suprantu, kad jūs stengiatės tą naštą sumažinti. Ir galiausiai gal. Gal tai ir pasitvirtins, bet aš manau, kad apdorojant duomenis, uh, būtina yra pagalvoti apie naujausius e, pokyčius mūsų e, visuomenėje. Vieno langelio sistema, pritaikant nuseklumo mechanizmą, man atrodo, yra geras pasiūlymas, nes uh, tai bus aišku, kur yra laikomi duomenės ES. Praeitėje piliečiai nelabai galėjo sužinoti, kur tie duomenys yra kaupiami. Dabar panašu, kad bus taikomas labiau kiekvienam asmeniu pritaikytas požiūris. Tačiau man kila klausimas, ar mūsų nacionaliniai duomenų apsaugos pareigūnai galės su tuo susitvarkyti, nes tai užkrau, užkraus jiems didžiulį krūvį. Šešėlinė pranešė dar turės aptarti išimtis, kurios yra siūlomos šioje direktyvoje. Galbūt reikėtų šiek tiek sugriežtinti tas nuostatas, kurios yra susijusios su, su prokuroro prieiga prie informacijos. Iš tikrųjų, man skirtas laikas jau baigėsi, bet šiuose dokumentuose yra daugiau nei šimtas straipsnių ir viską apibendrinti labai sunku. Aš manau, kad direktyvoje turėtų būti aiškiai pasakyta, kaip bus naudojama, naudojami duomenys. Ir man būtų įdomu sužinoti, ar jums netrodo, kad būtų iš tikrųjų naudinga labai aiškiai tai apibriežti. Uh, direktyvoje. Ir panašu, taip pat rengiamas atskiras reglamentas skirtas būtent ES institucijoms. Toliau, ponas Vos. Tris minutės, sako pirmininkas, nedaugiau. Nenoriu sugrįžti prie to, kas jau buvo pasakyta, nenoriu to kartoti, tačiau Turiu prisipažinti, kad man yra labai malonu matyti, kad ponas Albrecht, ponas Drucas, tai mūsų pranešėjai, puikiai bendradarbiauja. Tai iš tikrųjų sukuria gerą pagrindą tolesniam darbui. Kai kalbame apie duomenų apsaugos teisės aktų paketą, turime užtikrinti, jog būtų peržiūrėta pati teisinė sistema ypač valstybinios sektoriaus galimybę naudotis duomenimis. Viską reikia labai aiškiai išdėstyti. Mes norime, kad šis reglamentas iš tikrųjų padėtų mums įgyvendinti iškeltus tikslus ir norime, kad viskas būtų sutvarkyta laiku. Tačiau diskusijų metu išriškėja labai daug neiškumų ir panašu, kad egzistuoja didžiulė praraja tarp to, ką daro komisija ir tarp realios situacijos. Ir mes e, norime jums padėti tam, kad galima būtų tai ištaisyti. Interesų konflikto nuostatos, man atrodo, kad jos yra formuluotos neaiškiai ir jas reikėtų išdėstyti kur kas nuosekliau ir aiškiau, teisiškai pirmiausia. Man atrodo, kad dabartinio, aš, dabartinio formuluočių tikrai nepakanka. Offline prieiga prie informacijos. Ta reikėtų taip pat dar išdėstyti aiškiau. Mes žinome, kad uh, draudimo sektoriuje ir, pavyzdžiui, e, sveikatos apsaugos sektoriuje situacija yra kitokia nei tai, ką jūs aprašote. Ir tas nuostatas taip pat reikėtų pakoreguoti. Aleksandro Alvaro ir pranešėjai jau minėjo ir kitas taisytinas vietas. Aš manau, kad mums reikėtų aiškiau išdėstyti formuluotės Mūsų komitetas buvo surengęs seminarą, kuriame buvo kalbama apie domenų apsaugą. Mes nuolatos stebime situaciją, stebime tai, kas vyksta. Šis rytis e, ir siūloma struktūra yra labai sudėtinga ir būtų gerai, jeigu mes turėtume pakankamai laiko tam, kad galėtume įspręsti visus išlikusius netobulumus. Ponas Kelly, įtrė komiteto e, pranešėjas. Dėkoju labai trumpai, dėkoju, kad suteikėte man žodį. Taip, šis klausimas labai svarbus Europos parlamentui ir apskritai. Ne 95 metais pirmas dokumentas buvo patvirtintas, e, tai buvo e, revoliucinis tarsi pokytis e, bet nuo to labai e, pasikeitė viskas ir e, dėl to atsirado poreikis primti reglamentą. Direktyvos nepakaktų, reikia, kad reglamentas būtų e, labai geras. Dabar vyksta diskusijos, ar reikia taikyti, dirbti pagal 49 ir 50, 50 e, taisyklę. Aš, e, tai bus išsiaiškinta, aš e, daug dirbau su pranešėju Albrechtu ir Taip pat e, noriu pasakyti, kad jeigu nebendradarbiausime, tai neužsitikrinsime tvirtos pozicijos. Mes esame visi pasiryžę dirbti kartu, kad reglamentas tikrai būtų kaip galima geresnis ir apsaugotų kaip geriau žmonės, bet e, tuo pačiu metu mes turime e, leisti verslui plėtotis, užtikrinti e, dviejopą. E, prieiga internetinė, buvo minėtos kitos priemonės, kaip kad vieno langelio sistema. E, komisija atvyko gana išsamų poveikio tyrimą. Bet mano nuomonė, jis nepakankamas. Mes turime įtraukti parlamento e, tas dalis, kurios užsima poveikio vertinimu. Tada galėtume tikrai užsitikrinti gerą, gerą poziciją dirbti toliau. Tai tiek šiandien ačiū. Dėkoju, kad taip trumpai kalbėjote, ponė Ernst. Trys minutės. Labai ačiū. Pabandysiu kalbėti trumpai. Mes turime pirmiausiai padėkoti pranešėjams. Galvoju apie tai, kiek e, daug visko padaryta, rengiamas dokumentas, seminaras surinktas. Mes Turime ir toliau keistis nuomonėmis dėl šių klausimų ir labiau įsigilinti komisijos pasiūlymus. Taip pat dėkoju ir komisijai. Jos vaidmo taip pat svarbus. Taigi, apie ką kalbame? Bandome visą koncepciją išplėtoti. Reikia kaip galima plačiau užtikrinti privalomumo e, elementą, techninio neutralumo principą ir kaip galima geriau apsaugoti piliečių teisės. Taip pat reikia ka, užtikrinti, kad valstybės narės galėtų naudotis rezultatais. E, keletas pozityvių e, punktų buvo paminėta, tai yra apsaugos sustiprinimas, kuri, kai, kas yra nepaprastai svarbu. Ir e, ypač galvojama daug apie vaikų teisės, e, tai taip pat labai svarbu. Mums reikia kalbėti ir apie keletą kitų dalykų, pavyzdžiui, apriepti, jau minėtas šis dalykas, galbūt uh, ir um, reiškia, galima išreikšti um, apgailestavimą dėl to, kad kai kurios sritys yra neįtrauktos, bet mums šiaip reikia labai tiksliai apibriežti terminus. Gal viskas atrodo aišku iš pradžių pasižiūrėjus, tačiau jeigu pasigilinsi į tam tikrus dalykus, tai pama... paaiškėja, kad nėra viskas taip jau aišku. Pavyzdžiui, profiliavimas. Ir taip pat kyla klausimas dėl e, deleguotojų aktų, ką darysime su jais, ar būtent toks bus patvirtintas požiūris ir ar mes kiekvieną kartą atskirai viską žiūrėsime priklausomai nuo temos klausimo, duomenų apsauga, e, policijos vaidmuo, teisėtvarkos institucijų vaidmuo tarsi yra dabar e, nustumtas į šoną. Jeigu bus patvirtinta direktyva, kurios reikia, tai tuomet labai reikia tiksliai apibriežti terminus. Keturioliktas, dešimtas, vienuoliktas straipsniai. Kol kas e, formuluotės yra gana aptakios – Ir turime labai gerai e, parinkti žodžius, terminus. Tikiuosi, kad viską pavyks padaryti. kai kalbėsime ir apie reglamentą. Prašom kitas kalbėtojas. Pone Hit. Dėkoju keletas e, žodžių apie Albrecht pranešimą. E, tai yra gal išsamiausias teisės aktas, kurį svarstame per savo kadenciją, taigi turime e, atlikti šį darbą kaip galima geriau. Aš sveikinu komisijos naująjį pasiūlymą dėl duomenų apsaugos. Matome, kaip keičiasi techniniai pasiekimai nuo 95 metų, kaip jie pasikeitė. Aš suprantu, suprantu, kodėl siūloma rinktis e, reglamentą, ne direktyvą. E, bet yra ir neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, e, duomenys apie ligonius, gal net reikia galvoti apie griežtesnę duomenų apsaugą, negu kad e, reglamento pavydalu. Reikia galvoti apie pagrindės teisės, tokias kaip žodžio laisvė, kurio, kurio e, tuo pačiu metu negalime suvaržyti. Kitas dalykas - duomenų apdorojimas, e, perdavimas žurnalistams. Mes turime užtikrinti, kad Mm, galima būtų numatyti tam tikras e, nuostatas taip pat. Kitas dalykas - skaidrumas, e, dabartiniai teisės aktai e, yra tarsi priedanga komisijai, dėl ko ji nepateikia duomenų, pavyzdžiui, dėl žemės ūkio paramos. Bet e, vartotojams taps vis sunkiau gauti informaciją, o taryba ir komisija bando e, susiaurinti galimybės e, gauti informaciją. Mes pasisakėme mano šalis už atvirumą e, ir informacijos teikimą, tuo pačiu išlaikant e, duomenų apsaugos principus. Dėkuoju dabar ponė Intveld. Nėra ponas Intveld? Labai gaila, jie paprašė žodžio, bet išėjo. Dabar kreisimės į komisiją ir į tarybą, o tada vėl kreipsimės į pranešėjus, ponė Lebail. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mane labai para, paskatino tai, ką išgirdau šiandien, jaučiuosi labai sudomėjusi. Tai yra paketas, dėl kurio tos pačius tikslus kelia ir parlamentas, ir komisija. Tai yra aukštas asmens duomenų apsaugos lygis Europoje. Pasiūlymai yra labai ambicingi. Mes tikimės Europos parlamento pagalbos, kad tų tikslų ir bus galima pasiekti. Mes ir taryboje sulaukime įvairiausių techninių problemų, bet labai svarbu turėti galvoje, ko mes siekiame, kokie mūsų tikslai. Pirmasis tikslas tai aukšto ligmens asmens duomenų apsauga, piliečio asmens duomenų apsauga. Tai labai svarbus klausimas mūsų pasiūlymo įvairios dalis būtent ir kalba apie apie techninius klausimus, apie techninių klausimų svarbą. Ir negalima pamiršti to pagrindinio tikslo. Antras tikslas yra supaprastinti verslo aplinką. Tikimės, kad aukšto ligmens duomenų apsauga gali būti e, pagalba verslo augimui. Nemanau, kad aukšto domenų, aukšto domenų apsauga apsunkins verslo e, vykdymą. Įvairiausių buvo pasiūlymų, pavyzdžiui, netaikyti tam tikrų nuostatų smulkiom ir mažom įmonėm. Mes esame pasirengę apsvarstyti papildomas geras idėjas, kaip būtų galima sumažinti administracinę naštą. Trečias svarbus dalykas yra įgyvendinimas. Tikimės, mes tikime domenų apsaugos institucijų darbų ir tikimės bendradarbiavimo, suprantam, e, ką šitų dokumentų įgyvenimas joms reikš. Mes prašome valstybių narių, atitinkamų institucijų nurodyti, ar jiems užtenka išteklių ir finansinių, ir žmogiškųjų išteklių, nes tai bus labai svarbu. Ketvirtas svarbus dalykas. Ir labai džiaugiuosi išgirdus abiejų pranešėjų pasisakymą. Jie sakė, kad paketas turi būti bendras, reglamentas ir direktyva turi būti vienas paketas. Tai yra labai svarbu, nes duomenų apsauga turi būti taikoma abiems sektoriam. Žinoma, policijos bendradarbiavimo srityje yra tam tikrų mm, išlygų, tai yra normalu ir mes tai atsižvelgiame, bet labai džiaugiuosi, kad abu pranešėjai norėtų, kad paketas nebūtų išskaidytas. Paskutinis dalykas dėl laiko. Mes komisijoje užsibrėžėme labai ambicingą e, darbo tvarkę ir norėtumėm, kad šis paketas būtų priimtas dar per šios komisijos ir šio parlamento kadenciją. Šitas dokumentas labai svarbus ir piliečiams, ir verslui. Taigi, Mes mielai bendradarbiausime, pateiksime visus duomenys. Parlamento ir tarybos bendradarbiavimas vyksta puikiai. Mes esame pasiruošę toliau bendradarbiauti, netgi sustiprinti bendradarbiavimą. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju, ponė Lebail, dėkoju už jūsų pastangas atstatyti labai greitai į pačius sudėtingiausius klausimus, nesileidžiant į, į techninės smulkmenas. Labai prašau tylos salėje. Žinau, kad dabar dalinami balsavimo sąrašai, bet prašyčiau tai padaryti tyliai, nes mes taip nespėsime. Dabar kreipiuosi į tarybą. Ar taryba nori pasisakyti? Žodis jums. Ačiū. Iš tarybos pusės galiu pasakyti, kad mes posėdžiavome dėl šių dokumentų m, mm, daug kartų, ypač dėl reglamento. E, direktyvą svarstėme darbo grupės lygmenių ir aukšto lygio lygmenių. Taryboje vyksta aktyvūs debatai, iškelta įvairių klausimų, panašus klausimai iškeliami, kuriuos kėlė ir šiandieną deputatai. taryboje pasiektas susitarimas, kad reikia atnaujinti 25 metų direktyvą, nes ta direktyva tiesiog netitinka 21 amžiaus iššūkių ir problemų. Reikia paketo, kuris atlaikytų laiko iššūkius ir kuris e, nustatytų aukštą domenų apsaugos lygmenį. Mes kalbėjome apie taikymo sritį, apie naujus principus, apie tai, kaip jie bus taikomi praktikoje, apie administracinę naštą, apie teisės aktų struktūrą, apie viešą ir privatų sektorių ir panašiai. Kaip girdėjau, panašus klausimai yra keliami ir čia parlamente. Tai yra labai svarbus dokumentas, mūsų laukia didelis darbas taryboje. Ačiū. Pirmininkas, ačiū tarybai už komentarus. Dar kreipsiuosi pranešėjus, bet dar kartą paprašysiu kolegų nesikalbėti tarpusavyje, nes vyksta diskusijos. Žinau, kad ir dalinami balsavimo sąrašai, bet prašyčiau netriukšmauti, nes dabar kreipsimės į pranešėjus ir jie apibendrins diskusiją. Ponas Albrechtas, ačiū pirmininkė, ačiū visiems už labai įdomias diskusijas, įdomų pasikeitimą nuomonėmis apie paketą. Labai svarbu matyti šitos dokumentus kaip vieną paketą ir juos svarstyti kartu. Noriu tai pabrėžti. Išklausęs tarybos pasisakymą, noriu pasakyti, kad laukiu pirmųjų neformalių posėdžių su šelniais pranešėjais ir pirmininkaujančia šalimi, kad aptartumėm, kur yra pagrindinės problemos, nes nenorime trialoguose susitikėm, pamatyti, kad mūsų perspektyvos ir, ir požiūriai visiškai kitokie. Reikia suderinti mintis ir pasiūlymus, kaip būtų galima patobulinti šitą dokumentą ir dar dėl bendradarbiavimo. Labai džiaugiuosi, kad ponas Kali iš ITRE komiteto dalyvaušime posėdėje. Mes dirbsime ir su IMKO komitetu ir tikiuosi, kad rasime sprendimų toms problemams, kurios dar neiš, neišspręstos. Tikiu, kad sprendimas bus rastas, e, bendradarbiausime sėkmingai ir tikiuosi, kad kitą kartą pristatydami šitą dokumentą jau turėsime pirminius pasiūlymus ir aptarsime svarbiausius klausimus, kurie dar bus likę aptarti. Pirmininkas, ponė Albrechtai, atsiprašau, kas čia darosi? Mūsų komiteto narys pasisako, prašau tarpusavį nekalbėti. Ačiū. Ponas Albrechtas, ačiū pirmininkė. Noriu tik pasakyti, kad šešėliniai pranešėjai ir aš mes esame nusiteikę su vis bendradarbiauti aptarti tos klausimus, kurie kelia rūpesti. Vyks keletas posėdžių, mes žengsim žingsnis po žingsnio ir jeigu norite dalyvauti, svarstime, prašom susisiekti su mumis. Ačiū. Pirmininkas, ponė Dutsi, apibendrinimas. Uh, Ponas Drucas, dėkuoju ponė pirmininkė labai trumpai. Aš norėčiau visiems padėkoti už jų darbą, Ir dėkuoju taip pat už tai, kad e, mes dirbdame, dirbame vadovaudomės į bendradarbiavimo dvasę. Aš manau, visi suprantame, kad šis visas paketas yra labai svarbus, jis reglamentuos e, labai svarbę sritį, galbūt tai netgi bus e, pats svarbiausias klausimas per likusią kadencijos dalį. Taigi norėčiau dar kartą visus paraginti, pakviesti, uh, bendrauti su pranešėjais, kreipiuosi be abejo pirmiausia į šešėlinius pranešėjus, bet ir į kitus parlamento narius. Prašau, nesidrovėkite, kreipkite į mus, pasidalinkite savo mintimis, savo nuomonę, nes dar vieną kartą noriu pabrėžti, kad šis, šis paketas yra labai svarbus, jame kalbama apie piliečių, kuriems atstovaujame teisės ir todėl turime labai rimtai žiūrėti į šį klausimą. Pirmininkas. Dėkuoju, ponė Drūcai. Taigi tiek. Baigime svarstyti duomenų apsaugos dosie. O dabar pereiname prie balsavimo. Prašau visų pasiruošti. Jau visi susirinko, aš tikiuosi ir norėčiau Jums priminti, jog Jums reikės Jūsų elektroninės balsavimo kortelės. Pradėsime po minutės. So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 Mr. Tavares at the beginning. Dear colleagues. Gerbėmėjai kolegos, prašau pasiruošti. Prašau pasiruošti, balsuoti. Paruoškite balsavimo korteles ir prašau jūsų dėmesio. Prieš pradėdami balsuoti, prašau tylos, tvarkos, gerbėmėjai kolegos, gerbėmėjai ponai ir ponios, prašau visų susėsti. Prašau visų susėsti, susikaupti. Balsuoti nebus lengva, nes e, bus šiokių tokių prieštaringų klausimų. Pirmiausia, noriu atkreipti sudėmesį tai, kad vakar vyko koordinatorių posėdis. Mes e, dirbome pagal darbo atvarkę, kaip ir įprasta bet kartu ir kalbėjome apie mūsų komiteto delegacijų išvykų tvarkaraštį. Ir vyko diskusija dėl išvykos į Budapeštą, į Vengriją. Pranešėja, pranešimas mūsų komitetas parengė pranešimą, kuris buvo patvirtintas vasario mėnesį. Mūsų komitetas buvo atsakingas už tą pranešimą dėl padėties Vengrijoje. Ir buvo pateiktas pasiūlymas mūsų komiteto delegacijai nuvykti į Vengriją, tačiau šioje delegacijoje nėra labai daug vietų, pirmiausia dėl to, kad e, jau vyks, komiteto nariai jau vyks į Graikiją ir Kiprą, todėl vietų šioje delegacijoje buvo nedaug ir buvo nuspręsta balsuoti dėl delegacijos e, apsilankimo Vengrijoje, bet mes supratome, kad mūsų kolega ponas Tavarės, e, mūsų pranešėjas, norėtų mums kai ką pasakyti, kad mums būtų aiškiau, apie ką kalbame ir, ir aiškiau būtų tai, kas vyksta. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad e, delegacijos apsilankimas Vengrijoje pagal. Uh, demokratijos pluralizmo ir žodžio laisvės Vengrijoje buvo pakviesta pono Orbano Strasbūre. Jis pakvietė mus. Ir visų frakcijų atstovai išreiškė norą važiuoti į Vengriją tam, kad parlamentas galėtų vertinti, kas vyksta Vengrijoje. Aš taip pat asmeniškai kalbėjau su frakcijų vadovais ir visų frakcijų vadovai pritarė tam, kad delegacija būtų nusiusta į Vengriją. Kartu, kai vyko pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, aš pažadėjau, kad ši delegacija pati bus labai pluralistinė, kad joje bus atstovaujama įvairioms nuomonėms. O tą galima būtų užtikrinti surengiant ad hoc delegaciją, atsižvelgiant į tai, kad e, pranešimas, e, remtis kuriuo vyks delegacija į Vengriją, taip pat buvo parinktas ad hoc principu šiame parlamente. Buvo kalbama ir apie e, galimą tokio apsilankimo datą. Tylos prašau, prašau pirmininkas. Aš bendravau su visais šešėliniais pranešėjais, visų frakcijų šešėliniais pranešėjais ir, ir mes visi sutarėme, kad geriausia būtų vykti į Budapeštą paskutinę rugsėjo savaitę. Taip pat susisiekiau su Europos parlamento pono Martino Šulco tarnyba ir galiu pranešti komiteto nariams, kad kad pirmininkas yra nusiteikęs atvirai e, pasiūlymo siūsti HOK delegaciją Vengriją klausimo atžvilgių. Ir apie tai taip pat bus kalbama rytoj vykstančiame susitikime Kipre. Aš siūlyčiau pritarti tam, kad mūsų komiteto pirmininkas nusiųstų skubos tvarka pasiūlymą pirmininkų suvaigai ir prašymą nusiųsti ad hoc delegaciją į, į Budapeštą. Ir po to šis klausimas galės būti svarstomas pirmininkų suvaigoje. Taigi, kolegos, girdėjome mūsų pranešėjo pano tavarėš pasiūlymą. Jis mums priminė, kad pranešimas dėl Vengrijos jau yra įvykęs faktas, mus įpareigoja plenarnėje sesijoje patvirtinta rezoliucija, mes privalome vykti į Budapeštą. Ir aš manau, kad mes galime susitarti štai kaip. Aš prašysiu laišką pirmininkų suėgai ir prašysiu, kad mums būtų leisti nusiųsti ad hoc delegaciją Budapeštą. Tuomet mes, mums nereikėtų dėl to balsuoti. Aš taip pat galėčiau paprašyti, kad būtų leista praplėsti delegacijos sudėti. Ar pritarėte tam? Niekas tam neprieštarauja? Gerai. Jei prieštaraujančių nėra, mes nebalsuosime dėl to, ar reikia mums važiuoti Budapeštą ar ne. Ir dabar galime pereiti prie balsavimo, taip kaip pranumatyti darbo tvarkė. Periname prie pirmojo dokumento. Tai yra dėl, dėl nuomonės dėl įgaliojimų trišalmės susitikime dėl 2013 metų biudžeto. Nuomonė parengė ponas Jekolino. Pradedame, gerbimieji ponai ir ponios. Balsuoti nebus lengva, taigi susikaupkime. Taigi, pradedame. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kuris atitinka pirmąjį kompromisą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Toliau. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau periname prie. A, norite, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus. Gerai, tikriname balsavimo rezultatus dėl antrojo kompromiso. Balsuojame. Vienu apie balsų yra per daug dviem balsais, dviem EPP balsais per daug. Liko dar vienas. Viskas gerai. Gerai. Viskas gerai dabar? Aš dar nebalsavau. Palaukit, palaukit, aš dar pats nebalsavau. Taigi pradedame balsuoti. Balsuojame. Dėl antrojo kompromiso. Vienu EPP ir vienu socialistų balsu per daug. Ar galime tuos balsus nuimti? Vienu socialistų balsų yra per daug. Vienu socialistų balsų yra per daug. Kas balsuoja? Ar galime išsiaiškinti? Kažkas turi išsitraukti savo balsavimo kortelę. Gal kas nors iš socialistų frakcijos galėtų išsiimti savo balsavimo kortelę? Gerai, Gerai, už 27, prieš 32 susilaikė, atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl ketvirtojo kompromiso. Tikriname. Vienu apie balsų yra per daug. Gerai, dabar viskas gerai. 29 už, 20 prieš patvirtinta. 14 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad patvirtinta. Patvirtinta. Bet pasitikrinkime gal. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad patvirtinta, bet tikriname. Tikriname. 14 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 30 už, 29 prieš. Patvirtinta. 15. Atsiprašau, sako pirmininkas. Tas atskrito. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. Aštuonioliktasis pakeitimas iš dviejų dalių. Iš trijų dalių, pasitaiso pirmininkas, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 22 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 23. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 27 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pasitikrinkime. 27 pakeitimas. 27 pakeitimas man buvo neaišku, kaip buvo balsuojama, nes panašu, nu, net ir tos pačios frakcijos nariai skirtingai balsavo. Taigi balsuojame, 27 pakeitimas. Dabar balsavimas baigtas. 30 už, 28 prieš. Patvirtinta. Toliau periname prie 30 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Man atrodo patvirtinta. Toliau. A, norite, kad pasitikrintume? Norite, kad pasitikrintume? Gerai, tikriname. Tikriname. 30 pakeitimas, galite balsuoti. Patvirtinta. 30 už, 29 prieš. 31. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su visais patvirtintais pakeitimais. Galutinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 48 balsavo už, 5 prieš, 4 susilaikė. Ši nuomonė yra patvirtinta. Sveikiname pono Jekolino. Tęsime balsavimą. Dabar periname prie nuomonės projekto dėl ES ir jos valstybių narių Australijos, Japo, Kanados, Japonijos Korejos Respublikos, Junktinio Meksikos valstijų, Maroko karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos ir Junktinio Amerikos valstijų priekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu. Atsižvelgiant į pagrindinę, pagrindinį teisų hartiją. Mūsų nuomonės referentas yra ponas Drucas ir jis paprašė žodžio. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti štai ko. Balsavimo sąrašas man pritarus buvo pakoreguotas šiandien ir aš norėčiau, kad būtų pakeista kai kas dėl 37 pakeitimo. To paprašė PP e frakcija. Jei 37 pakeitimas bus patvirtintas, tuomet tuomet kitos kompromiso dalis taps nebereikalingos. Aš turiu pasakyti, kad šį rytą, kai gavau šį prašymą, aš pasakiau taip, ne dėl to, kad aš pritariu turiniui, kaip tik atvirkščiai. Aš pasakiau taip dėl to, kad aš tvirtai tikiu demokratinę procedūrą, procedūra, demokratinėmis procedūromis. Ir jei viena frakcija ko nors prašo, tuomet aš negaliu nepritarti šiam prašymui. Tačiau vėliau dienos eigoje pastebėjau, kad į šį mano sprendimą buvo labai aistringai sureaguota, buvo pateikta nemažai gerų argumentų ir dar kartą kartuodamas, kad aš tikiu demokratiją ir jos procedūromis. Ir dėl to, kad aš matau, kad dauguma frakcijų nepritarė tam, kad būtų pakoreguotas anksčiau jau sudarytas susitarimas, aš prašyčiau, kad pirmininkas pritartų mano prašymui pakoreguoti balsavimo sąrašą. Aš siūlau palikti pirminį balsavimo sąrašą. Tai yra, aš prašau jūsų neatsižvelgti į mano šį rytą pateiktą balsavimo sąrašo pakeitimą. Tai reiškia, kad jeigu 37 pakeitimas bus patvirtintas, tai nereikš, kad 7 kompromiso dalis taps nebereikalingos. Ir tai reiškia, kad mes galėsime sėkmingai balsuoti ir dėl 7 kompromiso. The... Dėkuoju, ponia Darucai, už paaiškinimą. Mes turėtume dirbti iki pusės pirmos, bet dar reikia balsuoti, turime skubėti. Aš suprantu, kad frakcijų sovai turėtų pristatyti savo poziciją. Pone Buzutilai, sutinkate? Ne, nesutinku. Ir prašau, kad jūs primtumėte sprendimą. Yra dvi skirtingos e, išvados. E, Vienas dalykas - rekomenduoti atmesti aktą, kitas klausimas - paraginti komisiją išsklaidyti abejonės, kurios nusta, išsakytos nuomonėje. Tai yra dvi skirtingos uh, galimos išvados, bet jos yra nesuderinamas. Jeigu mes šiandieną patvirtinsime antrąją galimybę, tai reiškia, kad pirmoji išvada nebegalios, tai yra išvada rekomenduoti atmesti. Ir aš prašau pirmininkė, priešingai nuo to, ką ką tik pasakė pranešėjas, prašau, kad laikytumės interpretavimo, kuris atsispindi balsavimo sąraše. Tai reiškia, kad jeigu 37 pakeitimas bus patvirtintas, tai tada jisai bus viršesnis už paskutinę septinto kompromisinio pakeitimo dalį. Dėkui. Pone Intvelt yra mūsų šėlinė pranešėja, sako ponas Alvaro, jeigu 37 pakeitimas yra priimtinas, man kyla klausimas dėl to, nes jis buvo pateiktas po termino ir sakoma, kad tai yra techninis pakeitimas, tačiau techninis pakeitimas e, vargu ar tai yra labiau, tai yra turinio e, pakeitimas, kuris tik tai e, pasinaudojus techninio pakeitimo priedanga pateiktas, taigi nežinau, ar tai yra priimtina. Suprantu, kad šis pakeitimas nepateiktas nepasibaigus terminui. Žalieji jį pateikė kaip pakeitimą žodžiu pagal taisyklės. Dabar išklausykime ponios Intvelt. Bandau pasiekti sutarimą dėl pono Druco pasiūlymo. Pone Entvelt, dėkui pirmininkė. Pirmiausia, žiūrint į 37 pakeitimo tekstą, aš pasakysiu, kad skirtingai nuo pono Buzutil negalvoju, kad jis jie nesuderinamas. Tai kodėl tik šį e, rytą papa iškėlė šį klausimą, jeigu galvoja, kad jis nesuderinamas. Tai nėra tik techninis e, balsavimo sąrašo pakoregavimas ir mane erzina, kad jis taip pateiktas. Mes šimtus elektroninių e, žinučių gauname, mačiau iš sekretoriato daugybę e, laiškų, kurie paaiškino, kaip keičiamas balsavimo sąrašas, bet šis dalykas net techninis. Nes jeigu mes sutinkame su EPP pasiūlymu, kuris yra giliai politinis, o ne techninis, tai skirtingai nuo pono Drūco, atsiprašau, kad nesutinku su uh, pranešėjų, bet bus taip, kad mes komitetui nesuteiksime teisės balsuoti dėl daugybės pakeitimų, kurie yra susijęs su esme. E, kitaip tariant, ar mes rekomenduojame intai ar ne, e, kol kas ne, e, ne, nesuteikti pritarimo. Tai yra turinio dalykai ir aš labai priešinosi pasiūlymams ir norėčiau paklau, paprašyti EPP balsuoti ir priimti demokratinius rezultatus, kaip kad mes priimsime, o ne bandyti atsisakyti balsavimo dėl uh, esminių dalykų, pasinaudojant procedūriniais triukais. Žalieji. Aš e, sutinku su kolegė, ką tik kalbėjusi, bet jeigu EPP sako, kad 37 nėra nesuderinimas, tai nėra jokios prasmės balsuoti dėl jo. Pirmiausia, reikėtų pirmiausia galbūt balsuoti dėl šešto kompromiso, kuriuo siūloma atmesti aktą. 9 ir 15 pastraipa apimtos to kompromisu ir reikėtų balsuoti dėl jo pirmiausia, nes jis. E, toliausiai siekiantis, bet taip pat jis apima 9a pastraipą. Visa tai yra prieš 37 pakeitimą. Taigi balsuokime dėl 6 kompromiso pirmiausiai ir jeigu bus balsuojama teigiamai, tada atkris 37 pakeitimas ir nebeliks tų problemų. And, uh, the, the ECR, excuse me, first and then the GUE. ECR? I think gen generally, uh, Chairman, um, I, I don't think... Atsar ir GUE. Atsar, aš nežinau, uh, kad tai yra politinis dalykas. Techninė prasme. Uh, mes tikriausiai pritartume EPP pozicijai dėl pakeitimo. Taigi, manau, kad tokia yra mūsų pozicija. Žalieji. Labai trumpai. Manau, kad e, nebegalime suvaldyti to, kaip teigiama, techninio dalyko. Visi, kas matė balsavimo sąrašą, tikriausiai iškart suprato, kad EPP labai aiškiai ketina pasinaudoti taip vadinamo techniniu pakoregavimu, kad pakeistų turinį. Jūri prieš aktą šiandien balsavo. Mes prieš balsuodami turėtume aiškiai įvertinti, suvokti, dėl ko balsuojame. Mes e, turėtume pakalbėti apie tai, kad nežinosime šioks rezultatas. Mano balsavimo sąrašas yra aiškus, jis atspindi vakarykščius sprendimus. E, ir jeigu bus balsuojama dėl šeštojo kompromiso ir kiti pakeitimai tame e, pakete, e, Dėl kitų taip pat reikės balsuoti. Man atrodo, kad mes kitaip e, nesilaikysime savo demokratinės prievalės. E, vyko diskusija ir suprantu, kad dauguma pasisako laikytis dabar pateikto balsavimo sąrašo ir suteikime galimybę EPP pristatyti žodinį pakeitimą, nes kitaip. Uh, e, atmesime galimybę pat, atsisakyti visų pakeitimų, kurie yra po 37 pakeitimų. Pirminkė, aš sutinku su tuo, ką pradžioje sakėte. Mes turime e, vadovautis dabartiniu balsavimo sąrašu. E, pokytis padarytas paskutinę akimirką pristatyti pakeitimai, mes bandome išvengti to, kad 37 pakeitimas e, padarys taip, kad visi kiti pakeitimai atkris. EPP pasiūlymas toks. Po 37 pakeitimo visi pakeitimai susiję su e, šia nuostata atkris. Mes nesutinkame su tuo, nematau, kad būtų konsensusas. Dėl to dauguma komiteto narių mano, kad reikia balsuoti kaip ir numatyta dėl tų visų kitų pakeitimų, kurie yra po 37 pakeitimu. Simonai, nebesiplėskime. Bet pirmininkė, leiskite man, tai yra techninis požiūris. Mes e, žiūrime, kaip ir kitos frakcijos, kaip žalieji, e, žiūrime į balsavimo sąrašą, nes žalieji, pavyzdžiui, techninius pakeitimus padarė po to, kai mes tą padarėme ir niekas neprieštarauja. Mūsų pozicija labai paprasta. Jeigu e, du pakeitimai yra susiję iš esmės su tuo pačiu dalyku, tai aišku, kad jie yra nesuderinami. Jeigu vienas patvirtinamas, tai kitas turi atkristi. Ir aš prašau, pirmininkė, pasinaudokite savo pirmininko galiomis ir priimkite sprendimą dėl šio techninio prašymo. Uh, E, taisyklės netaip turi būti nustatomos. Pavyzdžiui, dauguma savo, kad nes nenorime, kad ta taisyklė galiotų ir netaiko tos taisyklės. Mes e, turime turėti sistemą ir jeigu, e, kaip ir kitur, jeigu kažkoks tai e, pakeitimas nesuderinamas su kitais, tai e, tie kiti pakeitimai atkrenta. Pakeitimai atkrenta. E, Jūs pradžioje apie tai kalbėjote, bet mes išklausėme visas frakcijas, jos turi teisę. E, turime suvokti politinės pasiekmes 37-ojo pakeitimo ir matau, kad komiteto dauguma norėtų balsuoti už kitus pakeitimus po 37-ojo. Dar išklausykime pono Druco Išklausėme kitų atstovų ir gana aiškiai matome, kad dauguma pasisako už tai, kad reikia balsuoti dėl 37 ir kitų pakeitimų. Taigi, ką pasakys ponas Drucas. Baigime diskusiją, nes kitaip mes jau matote, kiek laiko e, paskiriame šiam procedūriniam klausimui. Pone Drucai. Dėkui, pirmininkė, jūs sakėte tai, ką reikėjo pasakyti, tik tai norėčiau pasakyti, kad mane šiek tiek nuvilia kai kas, kad kolegos frakcijos bando e, slapstytis už taip vadinamo procedūrinio klausimo e, slapstytis už to labai politinio klausimo. Jeigu jūs norite pasakyti taip aktai, tai tą darykite atvirai ir nebandykite kaip nors e, slapstytis kažkokiais lapeliais ar kažkuo. We should, we should vote, Atrodo, išsiaiškinam, reikėtų balsuoti. Dėl darbo tvarkos? EPP kalbėjo apie žaliuosius, kad mes taip pat žaidžiam. Mes paprasčiausiai pateikėm žodinį pakeitimą. Mes laikėmės normalios procedūros, e, tai prašome mūsų neįvelti į jūsų žaidimus ir nešvarius triukus. Pirmininkas, ačiū, atrodo dauguma sutarė dabar, kad, kad tarysi taip, kaip siūlė ponas Drutas, o dabar balsuojame, pradedame. Pirmas pakeitimas už. Prieš. Sulaiko atmesta. Antras pakeit... E, kompromisas už. Prieš. Sulaiko. Priimta. Antras kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Šeštas pakeitimas su žodiniu pakeitimu už. Atsiprašau, Alvarai. Jeigu vienas. Jeigu galima priešrauti, tada aš pasisakau prieš. Nėra žodinio pakeitimo. E, balsuojame už šeštą pakeitimą, tokį koks jis yra už. Kas prieš? susilaiko priimta. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Aštuntas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko priimta. Dešimtas pakeitimas už. Prieš. Susilaiko priimta. Vienuoliktas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 14 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 15 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 16 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 17 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 18 pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Trečias, pakeit, ne, trečias atkrenta, daug atkrenta. Einame prie devinto. Devinto. Devintas pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Devintas pakeitimas ant, antra, pirma dalis, atsiprašau. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Mm, pasitikrinsime dėl devinto pakeitimo pirmos dalies. Devintas pirma dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 23-34 atmesta. Trečias kompromisas. Atsiprašo pirmininkas. Antra dalis atkrenta devinto, ar ne? 19 pakeitimas. Paklausykite. Antra dalis devinto pakeitimo įtraukta į trečią kompromisą, dėl kurio jau balsavome. Taigi, einame per 19 pakeitimo. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 20. 21, atsiprašau, pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Tikrinamės dėl 21 pakeitimo. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Vienu EPP nariu per daug. Balsuojame 23, 34 atmesta. 22 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. 23 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 24 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 25 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 26 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, 27 už, prieš susilaiko priimta, 28 už, prieš susilaiko priimta, 29 už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 33 už, prieš susilaiko priimta. priimta. 32 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Pasitaiso pirmininkas iš trijų dalių. Pirmoji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Trečioji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Toliau 35 pakeitimas. 35 pakeitimas. Taip. Pasitai, pirmininkas pasitaiso 37 garsusis pakeitimas. Balsuojame dėl jo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau 38 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 39. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie šeštojo kompromiso, kas už. Kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau periname prie 47 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. O dabar balsuojame dėl viso teksto su visais patvirtintais pakeitimais. Galutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Now closed. Balsavimas tęsiasi. Vienu EPP narių yra per daug. Prašau sutvarkyti situaciją. Dabar balsavimas baigtas. 36 balsavo už, vienas balsavo prieš, 21 narys susilaikė. Dėkoju ponui Drutsui. Dėkoju visiems. Tai tiek ir dėkoju Jums už Jūsų kantrybę ir Jūsų bendradarbiavimą. Darbą tęsime šiandien po pietų 15 val. Dėkoju.